przewodniczący! E, wznawiam posiedzenie. Pradėkime posėdį. Šiandienio posėdžio protokolas yra išdalintas. Jeigu, nėra, jeigu yra kokių pastabų ar pasiūlymų, tuomet pateikite. Jeigu ne, tai tvirtinu šį protokolą. Pirmasis darbo atverkės punktas po pietų pertraukos yra klausimų komisijai, e, atsiprašau, komisijos pirmininkui, klausimų komisijos pirmininkui valanda pagal įprastą procedūrą. O tai reiškia, e, klausimai e, truks po vieną minutę, atsakymai vieną minutę taip pat, taip pat 30 sekundžių papildomam klausimui ir papildomam atsakymui. Pirmiausia, kalbėsime su Europos komisijos pirmininku. Frakcijų vadovai pasisakys iš patys pirmieji, taigi pradžioje suteikiu žodį kolegai Wortman Kohl, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, norėčiau pateikti Jums klausimą dėl Europos E, ypatingų situacijų fondo. Jūs žinote, kad šis klausimas buvo svarstamas daugeliu atveju. E, mūsų diskusijos ir norėčiau pateikti klausimą, ką jūs ketinate daryti, kad būtų išplėsta šis fondas ir kaip e, reikėtų įgyvendinti visus šio fondų susijusios sprendimus ir koks būtų tų sprendimų priimimo tvarkaraštis. Uh, Dabar e, dar mes e, matome, jog valstybių, valstybių obligacijų rinkoje dar yra šioks toks štilis, tačiau situacija gali pasikeiti. Taigi, kaip Jūs vertinate šią padėtį ir ką darysite? Ačiū. Dėkoju. Much, Ponas komisijos pirmininkai, dar kartą sveikiname Jūs e, parlamente. Dabar žodis Jums atsakyti. Dėkoju e, kolegė Vortman Kol. E, ne tik mano, bet ir visos komisijos pozicija išdėsita šiame dokumente, kur sakoma, kad šio fondo finansavimo gebėjimai turi būti sustiprinti ir jo taikymo mastas turėtų būti išplėstas. E, Tai, žinoma, nėra visa apimantis atsakymas. Čia tik vienas sakinys, bet reikia kalbėti apie fiskalinę reformą ir kitus dalykus. Tačiau siekiant stabilumo reikia didinti fondo apimtis. Kaip žinoma, dabar galime kalbėti apie 440 milijardų eurų. Ir norint pasiekti e, trigubo A reitingo šiam fondui, mums reikės e, fondo apimtis padidinti. Aš manau, kad tai yra konstruktyvus pasiūlymas, kuris anksčiau ar vėliau, greičiau anksčiau, bus patvirtintas. Ir tai bus visa apimantis, e, visa apimančios reakcijos sudėtinė dalis. Papildomas klausimas. Vortman Kol. Pirmininkė, jūs sakote, kad e, bus tai padaryta anksčiau negu kad vėliau. Ką jūs turite galvoj, nes yra tam tikras skubumo elementas, kai kalbame apie rinkos finansinio stabilumo užtikrinimą per kelis ateinančius mėnesius kaip galima būtų tą fondą sustiprinti. Matome, kad tarp e, vyriausybių vadovų ir finansų ministrų vyksta e, aktyvi diskusija. Na, kai aš sakiau anksčiau nei vėliau, tai būtent tai ir reiškia. Mes praeitie matėme, kad Europos lyderiai praeitie dažniau reagavo, negu kad veikė savo iniciatyvą šiandien ir e, vakar dienos ekofino posėdėje pasiekta tam tikra pažanga. Aš manau, kad Europos taryboje vasario ketvirtą būtų teisinga iškelti šituos klausimus ir juos spręsti. Kolik Stephen Hughes. Dėkoju dabar e, Stephen Hughes, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. E, ponė Barosu, UTC jau yra pareiškusi susirūpinimo dėl Europos komisijos įsikišimo Graikijos ir Airijos rinkose. Jūsų pareigūnai ragina peržiūrėti indeksavimo straipsnius, daryti pakeitimus bedarbių pašalpų sistemoje ir taip toliau. Ar netrodo, kad komisija turėtų raginti, skatinti socialinį dialogą ir kolektyvinės dėrybas, o ne pakirsti jas? Ir e, pasiremdama, kokiais sutarties straipsnis komisijos tengiasi kištis į, socialinę, į socialinius e, reikalus valstybėse narėse kaip tai atsilieps ir strategijai 2020. Turiu Jums pasakyti, kad mes remiame socialinį dialogą, darome tai europinių lygmenių, bet tą turime daryti ir nacionalinių lygių ir tai yra valstybių narių atsakomybė. Aš stengiuosi skatinti socialinį dialogą su verslu, su kitais atitinkamais partneriais. Tačiau aš manau, kad reikia daugiau stimulų dirbti. E, tai bus e, viena iš struktūrinių reformų, kuri turėtų padėti didinti konkurencingumą. Papildomas klausimas. Kodėl e, pirmininkė Baroso susitelkiama ties darbo rinkomis, o kaip kitos rinkos - finansų, prekių, kitos rinkas, kodėl susitelkėme būtent ties darbo rinką, kodėl mažiausiai apginti turi prisimti tą kainą. Atsiprašau, ne vien apie darbo rinką eina kalba, mes labai aktyviai dirbame, e, spręsdami finansų rinkų klausimus. Ir šiame dokumente mes aiškiai sakome, kad reikia gilinti vidaus rinkos reformą taip pat. Šiandieną kalbėsime konkrečiai apie energetikos rinkas. Tačiau ir darbo rinką reikia reformuoti, kad didėtų šalių konkurencingumas, ypač tose šalise, kur krizė e, pasireiškia labiausiai. Toliau liberalų ir demokratų vardu ponas Giefer Hofstadt. Pirmininkė, Aš žinau, kad privačiame pokalbėje su prezidentu Medvedevu jūs išreiškite susirūpinimą dėl Khodorkovskio bylos. Jūs, jeigu vertintume tą bylą kaip tam tikrą testą, Rusijoje veikia įstatymai, tai tuomet galima sakyti, kad atsakymas yra neigiamas. Gruodžio pabaigoje suimtas ir Borisas Nemcovas nors pažeistas Konstitucijos 31 straipsnis, kuris garantuoja laisvo susirinkimo laisvę. Taigi kiekvieno mėnesio paskutinę dieną e, pasiūlyta organizuoti protesto sustikimus. Šiais metais bus septyni mėnesiai, kur bus 31 diena Kam gal? Kokių bendrų veiksmų ES gali imtis? Rusija yra G8 Europos tarybos SBO e, narė ir galima veikti per tas institucijas. Reikėtų daugiau ES veiksmų. Ponas Ferhofstadas, jūs teisingai pasidėjote, kad mes iškėlėme tą klausimą e, kalbėdamėsi su Rusijos valdžia dėl ponų Khodorkovskio ir Lebedevo. Mes tikime, kad kiekvienas pilietis turi teisę į teisingą teismą. Tai yra įtvirtinta žmogaus teisų konvencijoje, o Rusija yra jos dalyvė. Įstatymų viršenybė yra, turėtų būti pagrindas modernizavimo, kurio mes norime Rusijoje. Mes tai pabrėžėme gruodžio 7 dieną, kai vyko Briuselė aukščiausio lygio sustikimas su Rusija. Mes paraginame Rusiją gerbti žmogaus teisės ir laikytis įstatymų. Ferhofstadt. Manyčiau, kad ir šiame parlamente kuo skubiau reikėtų spręsti tą problemą situacija, tokia situacija Rusijos federacijoje negali tęstis. Nemanau, kad dėl svarbių priekybinių santykių mes turėtume užšiaukti burną ir nieko nesakyti to klausimu. Toliau žaliųjų vardu. E, Ačiū, panė pirmininkė. Rusijoje spaudos ir žodžio laisvė kyla didžiulės problemos. Jeigu jūs norite kažkaip e, čia pasirodyti gražiai, tuomet, ponė pirmininkė, turite atkreipti dėmesį ir tai, kas vyko Vengrijoje. Man kyla klausimas, kodėl komisija taip neapibrieštai atsainiai elgesi e, ir žiūri į e, Vengrijoje priimtą žiniasklaidos įstatymą. Tokį, kuris nepriimtinas, netoleruotinas Europoje ar už jos ribų. Ekspertai e, pateikė savo išvadas dėl šio įstatymo atitikimo Kopenhagos kriterijams. E, Europos e, žmogaus teisų konvencijai, UNESCO konvencijai dėl žiniasklaidos, Lisabonos sutarties ir panašiai. Galėčiau vardinti dar daugiau įvairiausių dokumentų, tačiau norėčiau paklausti, kadagi jūs deramai įsikišite į, tai, į Vengrijos veiksmus ir e, kada bus pradėtas e, sutarties pažydimo pradėta procedūra, e, kodėl, kad būtų pagaliau imta, pradėtų tinkamai veikti teismai šioje srityje. Na ir Vengrijoje ir kitose valstybėse narėse reikia Europos teisę įgyvendinti e, objektyviai. Ir čia mums reikia aiškios metodologijos. Būtent taip ir elgiamės. Vicepirmininkė Krius plačiai informavo lybę ir kultūros komitetus apie tai. E, žiniasklaidos įstatymas Vengrijoje kelia mums rimtų susirūpinimą ir e, ne vėliau kaip šią savaitę ketiname pasiūsti Vengrijai pirmąjį laišką, į kurį Vengrų e, vadovybė turėtų atsakyti. Tačiau, pakartoju, turime laikytis aiškių, objektyvių teisinių procedūrų, nes Vengrija turi teisę tikėtis tokio objektyvumo iš komisijos. Galiu Jūs užtikrinti, kad šį reikalą stebime labai labai atidžiai. Rebeka Harms. Todėl norėtume paprašyti, kad visos dokumentus, kurios pateikė Vengrija Europos komisijai, būtų pateikti ir mums, kad ir mes galėtume įvertinti padėtį. Mes esame pasiryžę pateikti tokį vertinimą, mes manome, kad esame tam pakankamai, pakankamai kompetitingi, tačiau mums kyla įtarimų, kad Vengrija tiesiog žaidžia, tiesiog stengiasi išlošti laiko pateikdama e, tokius E, tokio pabudžio įstatymo projektus ir e, mes reikalaujame visų Vengrijos pateiktų dokumentų. Yra sudėtinga e, Kal, kalbant apie, kalbėt, kalbant apie kriterijų, Kopenhagos kriterijų įgyvendinimą, pavyzdžiui, iš Turkijos pusės, kai deramasi su jie dėl stojimo, kita vertus e, visiškai numoti ranką į tuos kriterijus, kai vertiname kitą šalį. Šiam parlamentui teikiame visą informaciją, minėjau, vicepirmininkė Krius e, vakar dalyvavo posėdžiuose šiame parlamente. Tuo pat metu tas reikalas turi tam tikrą teisinį metmenį ir mes turime laikytis metodologijos labai griežtai. Komisija tuose reikaluose turi tam tikrą reputaciją ir nenorėtų ją rizikuoti. Užtikrinu Jūs, kad su dideliu dėmesiu stebime įvykius, mes išreiškėme jau susirūpinimą, kėliau tą klausimą asmeniškai su premjeru Orbanu, rytoj jis bus čia parlamente, galime apie tai kalbėti ir politiškai, bet taip pat turime laikytis aiškių procedūrų šio reikalu. Dėkoju. Pone komisijos pirmininkė, ponas Tomaš Kaminski konservatorių reformatorių vardu. Pirmininkė, prieš keletą dienų tarp valstybinė aviacijos komisija, kuri dirba Maskvoje, paskelbė savo ataskaitą apie Smolensko katastrofos, apie Smolensko katastrofą. Ir Lenkijos visuomenė yra nustebinta tos ataskaitos turinio ir mano, kad e, ataskaita nėra objektyvi. E, susidaro įspūdis, kad ten nutilmi faktai, kurie Rusijai yra nepalankus ir permetama už šią katastrofą kalti Lenkijos pusiai. E, aš niekiek nebejoju, kad ir iš mūsų pusės buvo padaryta klaidų, rengiant Velionės e, Lenkijos prezidento vizitą. Tačiau e, iš Rusijos susidaro įspūdis, kad bandoma visiškai užtušuoti e, bet kokią Rusijos pusės kaltę. Ar komisija ketina padaryti ką nors išsiaiškinant Smolenskas tragedijos priežastis? kur e, žuvo ES valstybės narės prezidentas ir didelė šalies elito dalis. Dėkuoju, e, ponė Kaminski, niekas neužmirš tos baisios tragedijos nei Lenkijoje, nei kitur. E, Mūsų sukrėtė prezidento Kačinskio ir visų, kurie buvo su juo mirtis tą dieną. Aš žinau, kad e, yra Rusijos ataskaita, žinau, kokia buvo Lenkijos e, reakcija į ją ir e, gana gerai suprantu ją, atsižvelgiant į tragedijos mastą. Tačiau komisija gali pradėti reaguoti, kištis tik tada, kai turėsime pakankamą teisinę bazę, teisinį pagrindą tam daryti. Tiesą sakant, Lenkija dar kol kas į mus dėl to uh, nesikreipė ir mes padarysime viską, ką galime, jeigu gausime tokį prašymą. Ponas Kaminski, pirmininkė Baros, ar teisingai jūs supratau? Todėl, kad Lenkijos vyriausybė kol kas nesikreipė į komisiją su tokiu prašymu, tai jeigu ji kreiptųsi pagalbos išsiaiškinant priežastis, ar komisija tada reaguotų į tokį prašymą? Ponas Baroso, kaip aš ir sakiau, reikia pasižiūrėti į teisinį pagrindą taip veikti. Kiek aš žinau, tai buvo karinis skrydis, taigi e, mes turime reglamentavimą, kuris įsigaliojo jau po tos baisios katastrofos. Todėl dabar žvelgiant vargu, ar yra kažkokiu argumentu, kuriais remiantis komisija galėtų įsikišti. Žinoma, mes su Lenkijos valdžia visada būsime pasiruošę uh, diskutuoti šiais klausimais. Lotar Biski, kairiųjų frakcijos vardu. Pone Baroso, mes visi suvokiame euro stabilumo reikšmę. Šiame kontekste aš ne visiškai supratau kai kurios jūsų veiksmus. Buvo diskutuojama dėl e, paramos fondo padidinimo Ir ponė, e, jūs pasisakėte taip, tą reikia padaryti, o ponė Merkel tam paprieštaravo. Ir man kyla klausimas, ar jūs tarpusavyje nederinote savo pozicijų, kartais tai būna, tačiau tai nėra pirmas kartas, kai taip įvyksta. Žiniasklaida labai e, įdėmiai stebi tokius dalykus. Juk negali būti, kad jūsų e, ginčas tai tarp, tarp jūsų ir ponios Merkel gali vykti dėl tokių esminių politinių dalykų. Uh, Aš galiu suprasti, kad e, aš ir, aš ir pats asmeniškai nedažnai, e, ne visuomet sutinku su ponia Merkel dėl vienu ar kitų klausimų, tačiau man atrodo, kad šiuo klausimu skirtingos nuomonės tik tai e, kenkia. Dėkoju. Kiekviena ES institucija ir valstybė vyriausybė turi savo atsakomybės ir Europos komisija dėsto pagal savo e, atsakomybę savo požiūrį dėl euro zonos. Yra parengtas labai išsamus dokumentas, kuriame išdėstėte mūsų nuomonę, tai yra metinė ataskaita apie ekonomikos augimą. E, Ta dokumentą mes parengėme ir jam, jį labai teigiamai sureagavo rinkos, nes rinkos mano, jog tai išraiška ryštingai judėti į priekį. E, rinkos mano, ne tik komisija, bet ir rinkos ir Europos centrinis bankas mano, kad reikia daugiau padirbėti toje srityje ir tikiuosi, kad valstybės narys vadovausis tą komisijos poziciją. Pone Baroso, aš visiškai suprantu ir sutinku su tuo, kad jūs išreiškėte savo poziciją tokiu klausimu. Tačiau, kai kalbame apie tokį svarbų klausimą, dėl e, tame kontekste, kai eurų dažnai spekuliuojame ir, būt, ma, ir būtent šiuo momentu tai yra toks jautrus klausimas. E, jūs nesuderinę savo pozicijos su kitų vyriausybių vadovais ir su ponia Merkel tame tarpe e, pateikėte savo poziciją, kuri skiriasi ir kodėl ta pozicija yra tokia nesuderinta su kitomis, e, kitų vyriausybių atstovais? Komisija neturi prašyti valstybių narių leidimo pareikšti savo nuomonę, bet to pateiktas pasiūlymas visiškai atitinka vadovų tarybos išvadas kuriuose valstybės narės pareiškė, jog bus vykdomos visos priemonės, kurių reikia eurozonai ginti. Taip pat jos pareiškia, kad e, jos pasiryžęs sustiprinti euro stabilumo fondą. Tai yra valstybių narių pozicija, ECB pozicija ir kitų atitinkamų institucijų pozicija tai yra užtikrinti eurozono stabilumą. Tai reikėtų pabrėžti, o ne tam tikrus mūsų bendravimo ypatumus. Ačiū, Marta Andriesin. Dėkuoju pirmininkė, ponė Baroso. Pereitą savaitę Europos audito rūmų narys, kuris išėjo į pensiją, žiniasklaidoje paskelbė gana rimtų įtarimų, E, jis kalbėjo apie auditorių e, nepriklausomybės nebuvimą ir e, vakar paskelbtas pranešimas kvestionuoja, kokiu pagrindu šis parlamentas pastaruosius keliolika metų yra įvertinamas. Ar neatėjo laikas, kad ES institucijos būtų audituojamos tikrai nepriklausomos institucijos? Ar jūs, ponas Baroso, leisite išorės auditoriams peržiūrėti sąskaitas ir pasakysite teisybę apie tai, kaip leidžiami Europos mokesčių mokėtojų pinigai? Dėkoju ponė. Noriu priminti Jums, kad Europos audito rūmai yra visiškai nepriklausoma institucija ir komisija į, į e, jų veikimo metodus ar procedūras visiškai nesikiša. Mes esame suinteresuoti ginti išorės auditorių nepriklausomybę. Aš niekada nekomentuoju ne jokio teismo sprendimo Ar tai būtų e, Europos e, teisų, teis, e, teisingumo teismas ar audito rūmai. Tarp komisijos, kaip audituojamos įstaigos ir audito rūmų egzistuoja reguliarus dialogas. Tai užtikrina, kad procesas būtų teisingas ir kad auditų rezultatai turėtų rimtą pagrindą. Tai atitinka visus tarptautinius standartus. Priminsiu taip pat, kad praeitįje komisija iš audito rūmų susilaukė labai kritiškų įvertinimų. Dėkuoju, pirmininkė, ponė Baroso, nesutinku su jūsų atsakymu. Kalbant apie e, audito rūmų kritiką per pastaruosius dešimt metų, komisija, kaip praneša žiniasklaida, kreipėsi į auditorius, ragindama juos pakeisti darbo metodus kad e, Europos biudžeto lėšų e, e, išlaidos atrodytų kitaip. Ir per savo darbą, darbo patirtį niekad esu nemačiusi, kaip audituojama institucija duoda nurodymus auditoriui. Komisija kaip ir Europos parlamentas turi teisę pareikšti savo nuomonę dėl e, audito proceso. Jūs dabar tą įdarote ir turite tam pilną reikšmę. Komisija taip pat yra politinė, politinė institucija, mes išrinkti šios parlamento. Taigi, e, Tai, kad mes pareiškėme savo nuomonę, nėra spaudimas, kitaip ir aš jūsų pasisakymą galėčiau traktuoti kaip spaudimą. Mes gerbėme auditorumus, nedarome jiems spaudimą ir darome viskas, kas įmanoma įgyvendinant e, nepriklausomos audito institucijos, tokios kaip audito rūmai, rekomendacijas. Daniel van der Stop, nefrakcionuotas parlamento narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeruzalė yra vienintelė Izraelio nedaloma sostinė. Ir nu, Izraelis ir, ir rytai ir vakarai Jeruzalės priklauso Izraeliui ir mes galime didžiuotis Izraeliu. Tai yra vienintelė e, demokratija artimuosiuose rytuose, ne diktatūra. E, tačiau dėja, islamiškos valstybės e, puola, islamistai puola Izraelį ir ar komisija sutinka su to, kad reikia Izraeliui padėti, reikia apsaugoti Izraelį. ES turi siūsti aiškę žinę Izraeliui, ES e, diplomatinės atstovybės turi tinkamai dalyvauti ir atlikti tinkamą darbą Izraelyje. E, mūsų ambasadoriai turi keliauti į Jeruzalę, kadangi būtent Jeruzalė yra ta tikr, tikroji Izraelio e, sostinė ir vienintelė sostinė. Ką Jūs manote šiuo klausimu? Jums turbūt žinoma komisijos pozicija dėl Izraelio. Mes pritarėme Izraelio kaip demokratinės valstybės egzistavimui. Jie egzistuoja sunkiomis sąlygomis ir mes pripažįstame Izraelio teisę į valstybingumą, bet taip pat pripažįstame ir palestiniečių teisę į apsisprendimą. Ir manytume, kad dviejų valstybių sprendimas yra geriausias. Tai yra Izraelio ir Palestinos valstybės egzistavimas greta viena kitos pagal tarptautinius įstatymus. Toliau dėl mūsų atstovybės E, bū vietos keitimo. Mes nemanome, kad tai būtina. Papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu nusivylęs jūsų atsakymu. Komisija pasmerkė tai, kad Izraelis pastatė 14 naujų namų ir man kyla klausimas, kaip Jeruzalio e, e, bendruomenės turi toliau elgtis, juk buvo suteikti statybo leidimai Ir e, statybos e, vyksta, o komisija praėjusią savaitę pasakė, kad e, diskriminacija turi, ne, neturi būti diskriminacijos, tačiau tai, kas buvo pastatyta, tai yra vienintelė toje, tos, tos vietos bendruomenės administracija. Ką, kaip reikėtų tai bendruomeniai elgtis, jeigu jūs manote, kad tai yra nepriimtina, ką jie daro? ES pozicija visiškai atitinka tarptautinės bendruomenės nuomonę, taip pat ir Izraelio artimiausių sąjunginių nuomonę, aš turiu minį gyvenviečių klausimą. Dabartinė Izraelio vyriausybė ne visada elgesi tinkamai, veiksmai ne visada skatina taiką tame regione. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mūsų atstovybės neturėtų būti Jeruzalėje kadangi Jeruzalėje susiklosti tokia sudėtinga situacija. Visada mes pasisakykime už taiką, išreikškime paramą Izraeliui, bet tuo pačiu nepamirškime palestiniečių teisių. Jie taip pat verti mūsų dėmesio. Ačiū, pirmininkė. Dabar aptarsime konkrečią temą - inovacijos ir energetika. Tai antroji klausimų dalis. Tema inoro, inovacijos ir energetika. Ponas Kvatros. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos pirmininkė. Komisija remia inovacijų plėtrą įvairiose srityse, taip pat energetinių sistemų plėtros, plėtro, plėtojimo srityje, antrosios kartos kūro, plėtrą, atsinaujinančius energijos šaltinius, energijos e, naudojimo efektyvumą, e, vandenilio, e, saulės baterijų taikymą, elektravarmo automobilių gamybą ir panašiai. Ištekliai yra tikrai riboti, ponė pirmininkė, ir čia mes galime tikrai dar labai daug ko nuveikti. Piliečiams kyla klausimas, kaip sprendžiant visus šios klausimus, komisija reaguos į kylančias problemas? Kokie yra jos prioritetai? Um, fact... Na, klausimas labai sunkus, nes iš tikrųjų visi prioritetai susiję. Taigi mums reikia užbaigti energetikos rinką, integruotą energetikos rinką. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip užtikrinti atsinaujinančios energetikos ir taupaus energetikos vartojimo tikslus. Mums taip pat reikia mažai anglijas vartojančios energetikos ir turime e, taip pat su savo partneriais e, ir kitų ambicijų. Būtent vasaro 4 Europos taryboje apie tai ir kalbėsiu. Energetikos rinkos užbaigimas, vietos, e, vidaus rinkos e, taisyklių gyventinimas, e, energetikos taupus naudojimas, mažai anglies vartojančios technologijos ir išorės koordinuoti veiksmai. Pone Jordan Cizeilė. pirmininkė Baroso. ES turi sumažinti šiltnamio dujų išlakas 20 procentų iki 2020. Politiniam lygmeniu kalbame apie dar ambicingesnį uždavinį. Ir tiesą sakant, didžiausia našta atiteks energetikos sektoriui ir kitiems sektoriams, kurie dalyvauja taršos leidimų sistemoje. Noriu paklausti, kada jūsų nuomonė susidarys sąlygos ambicingesniems tikslams? Kokių turėtume imtis čia priemonių? Ar tai tos priemonės, kurias jūs paminėjote atsakydamas į kolegos klausimą? Čia taip pat globalus procesas, ne vien europinis. Kankūnas buvo rimtas žingsnis klimato dėrybose, nors ir nebuvo, mano nuomonė, pasiekta pakankamai. Mes norime žengti toliau, e, nustatyti privalomus tikslus. Turime kreiptis į kitus didžiausius teršėjus, į besivystančias e, šalis, imtis e, tokių veiksmų, kurie būtų palygintini su mūsų. Taigi mums reikia surasti būdą, kaip juos išjudinti. Tuo pat metu tos šalis, kurios pasirengusios eiti tolin, gali tai daryti. Ir konkretus būdas, kurį aš pasiūlysiu vasario ketvirtą Europos tarybai, tai užtikrinti energetikos efektyvumo tam tikrus rodiklius. Dėl atsinaujinančių Mes kol kas vykdome užsibriežtą tikslą, bet kai kalbame apie e, taupų energijos vartojimą, dar atsiliekame. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė Barozo, siekiant užtikrinti energetikos saugumą ir mažas kainas vartotojams ateityje, Europa turėtų uh, kuo labiau naudoti mažai anglės naudojančią energetiką, ypač švarios, vadinamąją švarios anglės technologiją, o tai šiuo metu tas procesas vyksta pernelyg lietai. Ar komisijos pirmininkas galėtų patikinti, kad ateityje tęsis moksliniai tyrimai susijęs su e, anglės dvideginio dujų pagavimu ir saugojimu? Thank you. Iš tiesų mes norėtume to pasiekti, bet dėl finansavimo galų gale juk sprendžia valstybės narės finansavimo moksliniams tyrimams. Mes pateiksime daugiametinės finansinės perspektyvas ir apie tai dėrėsimės. Valstybės narės panašu prioritetą teikia atsinaujinantiems energetikos šaltiniams, mažai anglės naudojančioms technologijoms. mes tuos dalykus ir pasiūlysime kitai e, vadovų tarybai. Toliau ponia Hall, jūs ką tik paminėjote, kad valstybės narės nie pusės neįvykdo tų tikslų, kuriuos jos išsikėlė, tai yra 20 procentų sumažinti išlakas iki 20 metų. Kodėlgi komisija šio tikslo nedaro privalomų, teisiškai privalomų valstybėms narėms. Na, mes to siekiame, todėl ir įtraukėme tą klausimą į kitą vadovų tarybos darbo tvarkę. Energetikos klausimai, jų vykdo, vykdymas atsilieka ir komisijos tokia tendencija netenkina. Mes matome bendrą tikslą, kuris įtrauktas į 2020 strategiją, tačiau mes norėtume, kad valstybės narės nusistatytų ir nacionalinius tikslus. Pagal dabartinę tendenciją sumažinimas iki 20 metų ko gero neviršys 10 procentų. Tačiau diskusijos rodo, jog bus siekiama ambicingesnių tikslų, tačiau vis dėlto nebus pasiekta 20 procentų tikslo. Pirmiausia, reikėtų atidžiai stebėti nacionalinių tikslų vykdymą ir antra, reikėtų visą procesą peržiūrėti 2013 metais. Jeigu peržiūra parodys, kad 20 procentų tikslas yra nerealistiškas, tuomet komisija pasiūlys teisiškai privalomus tikslus, kurias reikėtų įvykdyti iki 20 metų. Reinhard Butikofa. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė Baroso. Norėčiau jūsų paklausti dėl Komisijos e, nario, e, et, nario Ettinger vykdomos programos kuri yra inovati, ypač inovatyvi programa skatinanti atsinaujinančių šalin, šaltinių kūrimą, e, kūrimo skatinimą. Tačiau Vokietija yra kitos nuomonės, čia aš kalbu apie prieigos prie tinklo mokesčius ką komisija daro, kad nebūtų kišamas, kišami pagaliai į ratus, siekiant skatinti atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Ir kad e, at, e, Ponas Ettingeris e, vilkina savo veiksmus, kalba apie tikslą 2012 metus, tačiau e, jūs pats pasakėte, kad neprivalomų tikslų neužtenka. Kaip jūs pats ketinate suteikti naują kvepavimą tam procesui? Na, visų pirma pasakysiu, kad e, komisaras Ettingeris propaguoja šį energetikos taupaus naudojimo tikslą, mes jį palaikome, tai susiję taip pat ir su kitais ambicingais tikslais, tokiais kaip kova su klimato kaita. Antra vertus, juk kalba ne vien tik tai apie tikslų nustatymą, bet ir apie darbą su valstybėmis narėmis. Todėl mes manome, kad valstybės narės nustatinėja savo nacionalinius planus ir kai mes matome, kad jie juos vykdo tvarko, jeigu ne, tada mes siūlysime įvesti privalomus tikslus. Kartais geriau pradėti nuo laisvanoriškų tikslų, bent jau praeitie mes taip elgiamės ir e, toks metodas pasiteisino, bet mes neatmetame e, kad galės prireikti e, saistančių tikslų kiekvienai valstybei. Bet kol kas bandysime vykdyti dabartinę politiką ir matysime, kaip viskas vystysis toliau. Dabar ponas Paul Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Vasario ketvirtą turėsime energijos tiks, e, klausimams sus, skirtą susitikimą. Mes turime pasarą e, direktyvą aplinkosaugos poveikio aplinkai vertinimo sistemą ir reikia pamastyti, kaip ateityje būtų galima derinti abi sistemas aplinkosaugos srityje, kovojant su klimatos e, e, kaita. Aš manyčiau, kad e, e, visos procedūros skirtos e, poveikio aplinkai vertinimams ir naujiems tikslams apibriežti neturėtų užtrukti ilgiau negu metus. Mes negalime sauliaisti toliau trypčioti vietoje ar komisija pasiryžusi sumažinti tos, tos terminus ir atitinkamai pakoreguoti direktyvą taip, kad energiją e, taupančios ir e, taip pat modernios, modernus e, energetikos šaltiniai, kaip, pavyzdžiui, saulės, vėjo energija, energetika, bus, joms bus skiriama daugiau dėmesio, kad jos būtų efektyvesnės ir užimtų didesnę dalį mūsų energijos mikse. Apskritai komisija stengiasi kiek galima sutrumpinti laikotarpį tarp dokumentų prieimimo ir įgyvendinimo. E, bet reikia galvoti apie tam tikrą realistinį atsilikimą, kad galima būtų įgyvendinti e, tas nuostatas neiškraipant vidaus rinkos. Ir energetikoje reikalas tas, kad kol kas reglamentavimas yra labai skirtingas. E, pradedame ne nuo nulio, e, bet e, ketvirtą vasario jau turėsime neseniai priimtus komunikatus ir turėsime jau tam tikrą istorinį klimato ir energetikos paketą, kurį pristatė prieš mane dirbusi komisija. Taigi mes esame pasiruošę tą laikotarpį trumpinti, bet reikia pasiekti sutarimą su valstybėmis narėmis, kad jos irgi veiktų maždaug vienu laiku, kad nebūtų iškraipama konkurencija vidaus rinkoje. Dėkui, dabar ponė Vicky Ford paklaus. E, mokslo tyrimai, inovacijos yra svarbios mūsų ūkio konkurencingumui. Pereitais metais e, Europos universitetas e, mokslo ryšių srityje atsidūrė pasaulio universitetų viršuje. Kalba eina apie Kembridžo universitetą. Bet greta yra ir mažiau žinomų institucijų, verslo, įmonių įgyvendina e, mokslo tyrimus pasiremdamas e, pagrindų programa 50 milijardų eurų vertės programa. Deja, jinai pati biurokratiškiausia pasaulyje. Pereitais metais parlamentas balsavo didelę daugumą siekdamas supaprastinti šios programos įgyvenimą. Ką komisija ketina daryti tas reformas įgyvendinant? Na visų pirma, sveikinu Kembridžo universitetą ir jūsų regioną. Antra, vertinu jūsų frakcijos paramą, kai bus svarstoma nauja finansinė perspektyva ir kai bus kalbama apie mokslo tyrimų ir inovacijų vystymą Europos Sąjungoje. Kembridžas, aišku, yra vienas iš geriausių universitetų, bet yra ir kitų universitetų regionu, vargingesnėse regionuose, kuriems taip pat reikia paramos. Antra vertus, energetikai, inovacijai, tame tarpe mokslo tyrimams reikės skirti daugiau dėmesio ir Europos e, vadovų taryboje būtent taip ir padarysime. E, Ta mums taip pat sako ir auditorumai, reikia suvokti, kad mokslininkai iš tikrųjų nešvaistytų laiko biurokratiniams reikalams, o susitelktų ties savo tiesioginiu moksliniu darbu. Dabar ponė Figureido. Ačiū, ponė pirmininkė. Finansų konsolidavimo e, kontekste mes kalbame apie taupimo politiką, tačiau yra ir skirti kitų politikos ryčių, tai yra e, darbos, e, socialinė politika, kurios, kurioje nebeužtenka mūsų pasiryžimo toliau plėtoti, kurti darbo vietas, vystyti technologijas. Tai reiškia, kad jeigu nedarysime jokių, um, jokių pokyčių, jeigu nesieksime jokių pokyčių, tuomet nepaprastai išauks spaudimas silpnesniems šiuo požiūriu valstybėms narėms, kaip, pažiūrėjau, Portugalijai, ir tai pas, atsilieps visai ES. Ir mano klausimas, kokių priemonių įmamasi, kad būtų pakeista tokia situacija ir kokia parama yra skiriama inovacijų plėtrai, pažiūrėjau, Portugalijoje ir kitose valstybėse narėse, kuriuose nėra pakankamai skiriama viešųjų išteklių e, šioms e, inovacijų programoms plėtoti. Kaip ateityje e, bus plėtojamas, plėtojama prieiga prie įvairių energetikos šaltinių, kadangi tai yra taip pat labai brangus dalykas. Dėkoju. Pone Figurėdu, turbūt komisijos pozicija gerai žinoma. Mes puikiai išmanome, kokia dabar padėtis Portugalijoje. Jis susiduria su įvairiomis problemas, jis įmės visą valstybės skolą. Neseniai paskelbtame dokumente mes pareiškėme valstybėms narėms, kad jei tik tai jos gali, neturėtų mažinti investicijų į švietimo, energetikos sektorius, mokslinių tyrimų sektorius. Kai kuriams valstybėms tai labai gerai sekasi, kai kurios valstybės vykdo griežtas finansinės priemonės, tačiau tuo pačiu ir didina <clears throat> finansavimą energetikos sektoriui. Taip pat svarbu vykdyti sąnglaudos politiką, neužmiršti solidarumo. Europos sąnglaudos planas taikomas teritoriniai ir socialiniai sąnglaudai. Ir tą planą reikia tik tai praktikoje mums įgyvendinti. Pone Merkis, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Inovacijos gali pakeisti mūsų ekonomiką, mūsų visuomenės, tačiau tuo pačiu mes galime ir prasti darbo vietų. Reikia išsamaus visą apimančio požiūrio kurį vykdytų visi generaliniai direktoratai. Paminėsiu e, regioninių partnerysčių pavyzdį. Jas vykdo tik tai vienas generalinis direktoratas. Reikia platesnio požiūrio. Taip pat ir fondai turėtų tarpusavėje labiau bendarbiauti. Reikia išvengti frag fragmentiško finansavimo. O kaip dėl bendro finansinio srauto sukūrimo skirto inovacijoms valstybės narėse finansuoti. Dar vienas dalykas. Nebūtinai inovacijos turi būti vykdomos didžiuliu mastu didelėse įmonėse, dažnai jos vyksta ir mažose įmonėse. Galbūt jūs galėtumėte nustatyti tuo klausimu tam tikrus tikslus. Na, jūs teisingai pastebite, kad sinergijos ES šioje srityje trūksta. Tikimės, kad Europos vadovų taryba šį klausimą aptars. Europos inovacijų partnerystės yra tam tikras tikslas. Siekiama sukurti sinergiją tarp jau egzistuojančių programų europinių, valstybinių, regionių lygmenių. Taip mes galime išnaudoti europinį potencialą, išspręsti tam tikras visuomenės problemas. Kaip paspartinti mokslinio tyrimų produktų perdavimą į rinką, kaip sukurti į rinką orientuotus produktus ir paslaugas. Tam reikia platesnio dalyvavimo. Todėl mes ir norime, kad komisija ir valstybės narys vykdytų platų požiūriui į inovacijas, kuris apimtų visus generalinius direktoratus ir visas valstybės. Toliau ponas Salavrakus. Dėkoju pirmininkė e, mokslo. Studija neseniai išspausdinta mokslinėje spaudoje rašo apie tai, kad Egėjo jūroje į pietus nuo Kretos yra nemažos dujų atsargos. Tas pats pasakytina apie ES kontinentinį šelfą. Aš norėčiau paklausti, kaip Europos komisija plės e, tolesnius tyrimus atsinaujinančios energetikos srityje. Kaip tie tyrimai gali būti geriau panaudojami ES, kaip galima e, žengti toliau, negu kad e, kalbėti apie dujotiekius. Taip, jūs e, žiūrite, kaip geriau įgyvendinti Lisabonos sutartį ir tuo pat metu galvojate apie tai, kaip valdyti e, labai rimtą ekonomikos krizę. Man atrodo, jums tai gerai pavyko, bet e, greta to egzistuoja taip pat ir amerikietiškasis modelis, kurio esmė yra spausdinti daugiau pinigų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh išjungėte e, mikrofoną kaip tik tada, kada jisai norėjo man labai gražių žodžių pasakyti. Kaip bebūtų, dėkoju už pastabas. Dėl e, pirmosios jūsų pasisakymo dalies. Mes neturime e, nei priemonių ir nėra mūsų prioritetas remti kitų energetikos šaltinių paieškas Europoje. Kai kalbame apie infrastruktūrą, mūsų prioritetas yra būtent savitarpio sąsajos ir toj srity mes pateiksime Europos tarybai pasiūlymų. E, jau, pavyzdžiui, yra kai kas pasiekta, kalbant apie Baltijos šalis, e, kalbant apie e, rytų ir centrinę Europą, kalbama apie pietų šiaurės sąsają, taip pat eina kalba apie Azerbaidžiano naftos ir dujų atvedimą į Europą. Ir tokiu būdu, man atrodo, mes galėsime žengti rimtų žingsnių energetikos rinkos stiprinimo linkme. Panas Artur Karinš. Gerbiamasis komisijos pirmininkė, komisija, mano nuomonė, E, parengė labai pageidautiną iniciatyvą, tai yra sukurti vieningą energetikos infrastruktūrą Europos Sąjungai, e, draugės, e, numatant ir dujų vamzdynų sąsajas ir panašiai. Sąnaudos yra numatytos 250 milijardų eurų iki 2020 metų. Šis projektas turės būti tobulinamas apie 100 milijardų bus sutelkta iš privataus sektoriaus. Man kila klausimas, ar iš tų 100 milijardų eurų, kurių reikia siekiant tobulinti, e, gerinti mūsų energetinės infrastruktūras, e, kokie, kokie yra šių e, investicijų šaltiniai, ar tai yra iš ES vertybinių popierių, obligacijų, ar iš kažkokių kitų šaltinių, norėčiau sužinoti, iš kur konkrečiai tos lėšos bus numatytos. Okay. Said, right. Kaip jūs minėjote, iš tikrųjų reikia 200 e, milijardų eurų e, investuoti į infrastruktūrą ir e, vien rinka pateiks didelę jų dalį laiku, o likę pinigai bus tas reikalingas e, privatus kapitalas. Būtent todėl mes ir e, siūlome tokias priemonės kaip e, tinklų atskirimas, kad investicijos būtų patrauklesnės privatiems investuotojams. Kad tą likusią spragą galima būtų užpildyti, komisija siūlo naują finansinę priemonę, uh, E, kuri bus taikoma naujoje finansinėje perspektyvoje. Ji eis toliau negu kad grantai, bet e, galės, e, bus galima panaudoti dalyvavimą kapitalu, privataus ir viešojo kapitalo partnerystės ir taip pat eina kalba apie tam tikras projektinės obligacijas, kurios būtų skirtos tiems tikslams. Pone Sonja Alfano. Ačiū, ponė komisijos pirmininkė. 2001 metais e, buvo priimta 76 direktyva dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir ten buvo svarstomas e, finansų, e, finansinių išteklių skirimo klausimas Italija per savo tam tikras rinkliavas yra subsidijuoja e, energijos gamybą iš e, e, organinių produktų deginimo, tačiau tai yra gana abejotinas procesas, abejotina procedūra, nes kelia nemažą žalą aplinkai. Tačiau Italijoje kol kas niekas nesikeičia, jie ir toliau skatina tokį neva švarios energi, energijos e, e, kūrimo procesą. Aš esu raštu pateikusi savo klausimą ir savo pastabas, tačiau noriu dar kartą pabrėžti, kad e, negalime kalbėti apie atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimą tokio pobūdžio atvejais, tokio pobūdžio, tokio pobūdžio priemonės palaikydami. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Komisija prevede un intervento di revisione a questo proposito. Grazie. Mrs. Alfano, you rightly said that. Uh... Pone Alfano, jūs teisingai pastebėjote, kad tai labai išsamus klausimas. Aš negaliu žinoti visų pažinimo procedūros niuansų. O dėl energetikos ir vidaus rinkos e, energetikos rytyje dabar mes esame pradėję 77 pažinimo procedūras ir 55 dėl vidaus rinkos įtakos. O išsamesnį atsakymą aš jums atsiųsiu raštu. Ačiū toliau, ponas Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Inovacijos, atsinaujusinantis šaltiniai, klimato e, e, kaita, tai yra strategijoje įtvirtinti dalykai ir tikslai, dėl kurių kovos, kur, kovojama. Tačiau pažvelgus už viso šio gražaus fasado, uh, mes matome, kokia yra reali energetikos strategija - atominė energetika, kaip neva aplinka tausojanti energetika, e, neva e, prisideda prie svarbiausio elektros gamybos, e, svarbiausių tikslų, labiausiai prisideda juos įgyvendinant. Ir yra numatomas tikslas išsaugoti kiek manoma ilgesnį brandolinių jėgainių E, veikimo laiką ir tai vyksta po tokių katastrofų kaip, kaip 90-metyje, e, pažiūrėjau, Černobilyje. Pone Baroso, ar mes galime kalbėti apie švarę energetiką, kai e, kalbėdami apie brandolinės jėgainės? Jūs žinote komisijos uh, požiūrį į e, atominę energetiką, kai kurios valstybės narės ją turi, kitos ne. E, tiesa yra ta, kad brandolinė energetika klimato kaitos prasme mažiau teršia negu kiti energetikos šaltiniai. Na, bet komisija pagal Euratom sutartį turi tam tikrų e, prievalių. Ir Komisija turi prievalę teikti valstybėms narėms paramą, kai kalbama apie brandalinių reikalų saugą ir mokslinius tyrimus šitoje srityje. Dabar žodis ponui Sarai Švolski. Vieną minutę. Pirmininkė iš Azerbaidžiano ir Turkmenistano atsinčiate optimistinę žinę. E, problema čia yra skaičiai. E, bijau, kad nepavyks jums pasiekti milijonų e, kubinių metrų dujų. Bet kalbant apie lūkesčius, ar tikrai tos apimtis bus pakankamos, kad užpildytų Nabuko ar pietų srauto dujotekį? Na, iš savo apsilankimo Azerbaidžiane ir Turkmenijoje aš išsivežiau aišku įspūdį, kad abi šalis ketina prisidėti prie e, pietų koridoriaus aprūpinimo. E, iš esmės aš e, pasirašiau tam tikrą dokumentą su Azerbaidžiano vadovais, o Turkmenistane ponas Muhamedovas pareiškė, kad yra pasirengęs tiekti pakankamai dujų Europai, netgi daugiau negu kad dabar mums reikia. Tačiau dar yra neišspręstų problemų, e, kai kurios susijusios su komerciniais e, atitinkamų kompanijų sprendimais ir su tuo, kaip galėtų būti statomi ateities dujotekiai. Tačiau tame regione yra pakankamai dujų, kurios galėtų ateiti į ES, jeigu valstybės narės bus pasirengusios bendradarbiauti su tomis ir kitomis šalimis kad tokie e, projektai kaip Nabuko ar kiti pietų koridoriaus e, projektai iš tikrųjų pradėtų veikti. ponė Kikau. Ačiū pirmininkė. Europos namų ūkiai krizės sąlygomis išleidžia daugiau negu 10 procentų savo išlaidų energetikos reikmėms per metus. Noriu paklausti, gal komisija numatė konkrečių žingsnių, kaip mažinti tokį vadinamą energe, energetikos skurdą, skurdą dėl energetikos išlaidų. Galbūt regioninio fondo lėšas būtų galima panaudoti pagal būsimą finansinę perspektyvą, didinti pastatų energetinį našumą. Pagal energetikos reglamentus, taip pat pagal vartotojų apsaugą yra nuostatos dėl vartotojo apsaugos, dėl pasirinkimo vartotojams. Galiu nurodyti įvairių sričių, kur mes siūlome įvairių priemonių naudingų vartotojams. O dėl sąskaitų už suvartotą energiją, manyčiau, kad per konkurenciją energetikos rinkoje mes pasiektume daugiau negu kad dabar pasiekime, kai daugelį rinkų yra tam tikras dominuojantis operatorius. O dėl finansavimo, kurį jūs minėjote, mes pasiūlymsime jį pagal būsimą finansinę perspektyvą. Be to, sprendimas galėtų būti tam tikros viešosios investicijos ir komisija tai pasiūlys kitai finansiniai perspektyvai. Ačiū kolegos už diskusijas šią svarbę temą. Taip pat dėkoju komisijos pirmininkui už tai, kad antrą kartą šiandien dalyvavo sudėsintingose diskusijose Europos parlamente.